Visų pirma, darbo atvarkės tvirtinimas. Kaip žinote, komisijos narių skirimo procedūra dar nėra oficialiai patvirtinta nežinome, kokie portfeliai bus skirstomi, todėl komitetas negali, negali patvirtinti klausimų raštu užduodamų kandidatams į komisijos narius šiuo metu. Todėl mes siūlome deleguoti sprendimus dėl šių trijų klausimų raštu koordinatoriams. Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet galime patvirtinti posėdžio darbo atvarkę. Ar niekas neprieštarauja? Tokiu atveju perėsiu prie informacijos e, apie koordinatorių posėdį. Turime parengti klaidų atitaisimą dėl svetimų invazinių rūšių. Šis klausimas patvirtintas balandžio mėnesį tačiau kadangi pasibaigė kadencija, nebuvo pakankamai laiko juristams, lingvistams e, jo patvirtinti prieš galutinį balsavimą per plenarinę sesiją. Todėl yra tam tikrų, tam tikrų klaidų pataisimų e, šiame pranešime ir tas klaidų atitaisimas turės būti patvirtintas per kitą plenarinę sesiją. Jeigu nėra, nebus komentarų dėl klaidų atitaisimų iki šios dienos pabaigos, jie bus laikomi patvirtinti tie e, komitete. Toks pirmas pranešimas. Šiandien dar norėčiau pap papasakoti Jums apie vertimą. Mums vertimas yra užtikrintas 21 kalba. ir, kaip visada, posėdis bus transliuojamas internetu. Toliau balsavimas. Turime parengę nuomonę dėl 2015 metų e, bendrojo biudžeto Aš esu tos nuomonės autorius, nieko daugiau nekalbėsiu apie tai, bet pirmiausia, turime balsuoti dėl dalies susijusios su skaičiais ir po to balsuosime dėl pačios nuomonės. Ir iš karto pradedu nuo balsavimo, jeigu visi esate pasirengę, tai balsuosime keldami rankas, o jeigu reikės, panaudosime ir elektroninę balsavimo sistemą. Pirmiausia, pranešėjo pakeitimas 6300, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Antras pakeitimas įkaut 6334. Kas už? Prieš? Atmestas. Atsiprašau. Reikia patikrinti rezultatus. Man šiek tiek laiko reikia priprasti prie visų procedūrų. patvirtintas. Balsavimas baigtas, patvirtinta. Atsiprašau dėl savo klaidos. Toliau Heikaut pakeitimas 6333. Neveikia mano balsavimo aparatas, prašom atsiųsti pagalbą. Possiamo solo chiedere al collega di provare. Prašau kolegos, kuris e, turi problemą su aparatūra, pakeisti savo vietą, pereiti kitur, nes kol kas neturime techninės pagalbos, galime praktiškai išspręsti šią problemą. Ok. Emendamento ECAUT 6330. Taigi, ECAUT pakeitimas 6333, kas už, prieš, pritarta. ECAUT pakeitimas 6332, kas už, prieš, pritarta. Pranešėjo pakeitimas 6301, kas už, prieš, pritarta. Konečna ir Ferreira pakeitimas 6344. Kas už? Prieš. Atmestas pranešėjo pakeitimas 6302. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Pranešėjo pakeitimas 6303. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Konečna Ferreira pakeitimas 6338. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Atsiprašau, sako pirmininkas, atmestas šis pakeitimas. Aiškiai atmestas. Pranešėjo pakeitimas 6305. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Toliau, Konečna Ferreira pakeitimas 6341, kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. Pranešėjo pakeitimas 6304. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Pranešėjo pakeitimas 6306. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Pranešėjo pakeitimas 6307 už prieš susilaiko pritarta. Pranešėjo pakeitimas 6308, kas už, prieš susilaiko pritarta. Rivazi praneš, e, pakeitimas 6336, kas už, prieš susilaiko atmestas. Konečna Ferreira pakeitimas 6343, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Konečna Ferreira pakeitimas 6345, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Konečna Ferreira pakeitimas 6346, kas už, prieš susilaiko atmestas. Nagi pakeitimas 6349, kas už, prieš susilaiko pritarta. Elveniai pakeitimas 6350, kas už, prieš susilaiko atmestas. Kaputo pakeitimas 6352, kas už, prieš susilaiko atmestas. Dabar prašau balsuoti bloku nuo 6309 iki 6313. Visi pranešėjo pakeitimai. Galime balsuoti blokų, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Rivazai 6337, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Giggled Echout 6335, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 6314. Ar galime balsuoti bloku nuo jo iki 6319 pranešėjo pakeitimai? Pasakyti biudžeto e, projektą. Kas už? Prieš? Susilaiko pritarta. Šeši, trys, keturi, septyni. Vilmots ir kiti. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Belet pakeitimas 6348 atsiimtas. Toliau 6351 gal Helveny. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Kadenbach pakeitimas 6353, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Pranešėjo pakeitimas 6320, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Konečna Ferreira 6339, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Pranešėjo pakeitimas 6321, kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 6322, kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. Konečna Ferreira 6340, kas už? Prieš susilaiko atmestas. Šeši trys du trys ir šeši trys du keturi. Dėl galima balsuoti kartu, kas už. Atsiprašau. Atskirai. Gerai, pirmiausia 6323, kas už? prieš, susilaiko, pritarta. 6324, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Konečna Ferreira 6342, kas už, prieš, susilaiko, atmestas blokas, jeigu galima dabar nuo 6325 iki pabaigos. 6331. Ne? Ne, tuomet 6325. Kas už? Prieš susilaiko pritarda. 6326. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 6327, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 6328, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 6329, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 6330, kas už, prieš prieš susilaiko pritarta. 6331 kas už prieš susilaiko pritarta. Toliau periname prie nuomonės. Kitų pakeitimų. Cominciamo con l'emendamento 1 Chi è a favore? Pradedame nuo pirmo pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. Ketvirtas pakeitimas. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis kas už prieš susilaiko atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Šeštasis pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmestas. Septintasis pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmestas. Aštuntasis pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas pritarta. Devintasis atsiimtas, dešimtasis kas už? Prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktasis pakeitimas už. Prieš susilaiko pritarta. Dvyliktasis pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis kas už. Prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Keturioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Galutinis balsavimas e, elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? EPP turi dviem balsais per daug. Todėl prašau EPP dviejų pakaitinio narių ištraukti korteles. Jūsų yra dviem balsais per daug. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Continuiamo con il voto. Tęskime balsavimus. Kaip anksčiau buvo minėta, paskirtųjų komisijos narių klausimų tvarka yra tokia, kad kiekvienas paskirtasis komisijos narys gaus tris klausimus raštu iš mūsų komiteto. Puikiai žinote, kad e, portfelių pasiskirstimo procedūra šiek tiek užsidėlsa, todėl koordinatoriai nusprendė pasiūlyti komiteto noriams, kad e, e, koordinatoriai parengtų tuos tris e, klausimus raštu. Turime šį sprendimą patvirtinti balsuodami. Ar e, pasisakote už tai, kad e, šios klausimus parengtų koordinatoriai? Kas už? Kas prieš? Du prieš, kas susilaiko. Dauguma pritarė. Pereikime dabar prie šeštojo darbo tvarkės klausimo. Jo pavadinimas tai yra tarybos pozicijos pristatymas ir uh, tema yra valstybė narių galimybė savo teritorijoje riboti arba drausti GMO auginimą. Norėčiau nedelsdamas suteikti žodį pirmininkaujančios Italijos atstovui tam, kad būtų galima pristatyti tarybos poziciją, po to pradėsime diskusiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Labą dieną. Pirmiausiai Norėčiau padėkoti Jums ir gerbėmiams komiteto nariams už galimybę pristatyti tarybos poziciją. Bendrosios tarybos pozicijos turinį susijusi su tema, kuri labai svarbi mūsų nuomonė, tai yra direktyva, pagal kurią būtų galima riboti arba drausti GMO auginimą valstybėse narėse. Ir ši direktyva yra viena iš pirmkaujančios Italijos teisėkuros darbo prioritetinių temų. Tikimės, kad kartu su jumis galėsime glaudžiai bendradarbiauti ypač e, su pranešėja Rys ir su šešėliniais pranešėjais tam, kad kuo greičiau galėtume susitarti. Puikiai žinote, kad po ilgamečių darybų taryboje pagaliau buvo parengtas kompromisas, kuris būtų priimtinas visiems. Pastangų buvo padėta tam daug. Turime padėkoti pirmininkaujančiai Graikijai už jos pastangas rengiant kompromisą, kuris būtų priimtas beveik visoms delegacijoms. 26 valstybės narės balsavo už šį pasiūlymą, tai yra beveik visos. Šio teisės akto svarbiausias tikslas yra užtikrinti pusiausvyrą tarp būtinybės išlaikyti bendrąją e, leidimų išdavimo sistemą ir atsižvelgti į atskirose valstybėse narėse vyraujančią viešąją nuomonę, tai yra užtik, būtinybė užtikrinti valstybėms narėms tam tikrą lankstumo galimybę, taip pat atsižvelgti atskirų regionų ir valstybių specifinės ypatybės. Esma tam tikrų priežasčių tvirtinti šį teisės aktą susijusiu taip pat ir su žemės ūkio politika, taigi į viską atsižvelgus mums pavyko pasiekti kompromisą. Kompromiso pagrindas yra būtinybė e, laikyti subsidiarumo principą ir atsižvelgti į atskirų valstybių narių ypatumus. Aš manau, kad e, šie principai atitinka taip pat ir parlamento uh, patvirtinta per pirmąjį svarstymą nuomonę. Kalbant apie pasiūlymo esmę ir turinį, trumpai pasistengsiu jį pristatyti. Pagrindinė naujovė, kurią pasiūlė taryba, susijusi su dviejų etapų opt-out sistema. Jie siekiama nuo pat pradžių užtikrinti teisinį saugumą per pirmąjį etapą valstybė narė tarpininkaujant komisijai gali pateikti, paprašyti prašymo teikėjo, tai yra pirmoji leidimo išdavimo fazė. Valstybė narė per tarpininkaujant komisijai gali paprašyti prašymo teikėjo apriboti leidimo E, geografinę erdvę leidimo auginti GMO. Tokiu būdu per šį pirmąją etapą e, siekiama užkirsti kelią tam tikriems nesutarimams iš anksto. Nuo pat pradžių galima apriboti leidimo auginti GMO geografinį lygmenį. Jeigu prašymo teikėjas su tokiu pribojimu nesutinka, valstybė narė gali savo teritoriją, turi galimybę savo teritoriją vis tiek riboti gėmio auginimą arba netgi juos uždrausti. Ir Tai reikštų perėjimą prie antrojo etapo, kurio metu numatyti tam e, tikri apribojimai, siekiant užtikrinti visų suinteresuotų subjektų teisinį saugumą. Čia pasitelkiamas e, pakankamai svarios priežastis, nes e, buvo nuspręsta pasirinkti tą pačią struktūrą, kaip ir per pirmąjį svarstymą, ir sudaryti atitinkamą priežasčių sąrašą, pagal kurias valstybės narės arba kuriomis remdamosis valstybės narės galėtų apriboti arba uždrausti GMO auginimą. Ir e, bendroje tarybos pozicija yra pateikiami atskiri pavyzdžiai, pateikiamos su žemės ūkio politika, ekonominių poveikių susijusios e, priežastis ir tas sąrašas yra pakankamai ilgas išsamus ir jis yra atviras, jis nėra baigtinis. Kalbant apie kitus kompromiso aspektus, svarbu paminėti papildomas priežastis, tai yra taisyklės, kurios galėtų būti e, nustatytos e, baigus leidimo arba galtinai patvirtinus leidimo išdėjimo procedūrą. Atsižvelgiant į naujas objektyves aplinkybės, valstybė narė gali iš naujo prašyti apriboti <clears throat> gimų auginimą arba jį uždrausti, taigi mutantis mutantis yra taikomas šios taisyklės. Pirmiausia yra numatyta opt-out galimybė, pagal kurią netgi ir gavus leidimą valstybė narė gali priboti arba uždrausti GMO auginimą. Tai atitiko, atitinka parlamento pozicija po pirmojo svarstymo, yra numatytos ir pernamo laikotarpio taisyklės. E, kalbant apie teisinį pagrindą. Taryba nusprendė pasilikti prie komisijos iš pradžių siūlyto teisinio pagrindo. Čia kalba eina apie vidaus rinkos, bendrosios rinkos veikimą ir tai yra svarbiausias šio teisės akto tikslas. Kalbant apie teisinę formą, taryba nusprendė ją pakeisti. Komisija iš pradžių siūlė tvirtinti reglamentą, tačiau taryba po ilgų svarstymų ir sutarimo su komisija nusprendė šį reglamentą pakeisti direktyvą. Manome, kad direktyva labiau tinka kaip teisinio dokumento formą tam, kad valstybės narės galėtų tinkamiau jos nuostatas perkelti į savo teisės aktus, o ne privaloma tvarka viską perkeldinėtų. Tolimesni žingsniai būtų tokie. Oficialiai pateiksime parlamentui, parlamento kitai plenarniai sesijai rugsėjo 15 dieną, kuri prasidės oficialią bendrąją tarybos poziciją ir tokiu būdu prasidės antrasis svarstymas. <clears throat> Mums ši tema yra labai svarbi. Tačiau per pastarosius metus taip pat ir visuomenė aktyviai savo nuomonę reiškia šią temą. vartotojams ūkininkams šie klausimai yra labai svarbus, todėl mes manome, kad mūsų politinė pareiga yra kuo greičiau imtis veiksmų. Tikimės, kad kartu su pranešėja RIS, šešėliniais pranešėjais ir jumis visais galėsime konstruktyviai bendradarbiauti tam, kad iki metų pabaigos galėtume galutinai susitarti tiek norėjau Jums pateikti informacijos, dėkoju pirmininkui ir Jums visiems už galimybę pristatyti bendrosios tarybos pozicijos turinį. Linkiu visiems e, gero darbo. Ačiū poniai Venturėlį ir tarybai už pristatytą bendrą tarybos poziciją. Dabar turėtume susitarti dėl mūsų tolesnės diskusijų eigos siūlau dabar surenkti du klausimų atsakymų raundus su pranešėjais šešėjais pranešėjais ir jau yra užsiregistravusių kalbėti kolegų. Po pirmojo klausimų atsakymų rato tarybos atstovė galės e, sureaguoti, apibendrinti diskusijas, po to taip pat, taigi dabar žodis ponė Frederik Rys. pristatytų parlamento poziciją. Ar leisite man užduoti daugiau nei du klausimus, ar uh, uh, per pirmąjį pasikeitimą nuomonės dėl šio dokumento apsiribosime tik tai dviem klausimus. Norėčiau padėkoti už tarybai, už bendrosios pozicijos pristatymą. Pirmininkas, galite kalbėti ir šiek tiek ilgiau. O jeigu turite klausimų pirmininkaujančiai Italijai, tai mielai galite juos užduoti, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mm, iš tiesų e, pagal procedūrinės nuostatas e, per pirmą pasikeitimą nuomonėmis e, turėtų būti suteikta galimybė pranešėjai šiek tiek daugiau minčių išsakyti, ne tik du klausimus užduoti, taigi dėkoju už tą pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis. Jis yra labai svarbus, pristatant e, tarybos poziciją pirmininkaujančiai Italijai, kurią mūsų įstatė ponė Venturėlį, taip pat komisijai ir tarybai, manau, kad yra labai svarbu išklausyti parlamento nuomonę ir poziciją, kuri yra šiek tiek kitokia nei kitų institucijų. Šiau antra vertus puikiai žinome, kokia yra patvirtinta e, sistema. Labai svarbu, kad e, reikalai pajudėtų iš aklavitės, išduodant e, atitinkamus leidimus auginti GMO ES lygmenių taip pat ir e, siekiant patvirtinti atitinkamą, atitinkamas procedūras drausti arba riboti. GMO auginimą e, Italija, Lenkija yra tuo pakankamai susirūpinusi, taigi labai džiaugiuosi, kad man buvo suteikta garbė parengti pranešimą šio klausimu. Korin e, Lepaš, kiti buvusio parlamento kolegos nuveikė labai didelės apimties darbą siekiant e, daugumoje ginčytinų klausimų pasistumėti į priekį ir susitarti. Ir e, todėl dabar prireikė to antrojo svarstymo tam, kad mes dar didesnį savo pėtsaką paliktume bendrame procese. Taigi galėtume prisiminti svarbiausius klausimus, e, dėl kurių įsiskyrė parlamento ir tarybos pozicijos. Tai yra tas sąrašas, kurį trumpai minėjo ponė e, pirmininkaujančios šalies atstovė. E, mes e, siekiame, kad parlamentas, parlamentas siekia, kad sąrašas būtų daug išsamesnis, jame būtų įtrauktos e, su dirbožėme naudojimu susijusios aplinkybės ir e, kiti papildomi aspektai, taip pat e, ir tam tikrų lingvistinių klausimų mums buvo kilę. <clears throat> Ir būtent čia mūsų pozicijos išsiskiria dėl teisinės teisinio pagrindo. Taip pat nuomonės tarybos ir parlamento išsiskiria. Buvo e, paminėta taip pat, kad teisinė forma buvo pakeista e, vietoj reglamento pasirinkta direktyva. mums e, priežastis e, tikrai e, nėra aiškios dėl, tiek dėl formos pakeitimo, tiek dėl teisinio pagrindo, kodėl jūs norite pasilikti prie 192 sutarties straipsnio. <clears throat> Mums kyla taip pat papildomų klausimų dėl kriterijų, kurios gali nustatyti valstybės narės drausdamos ar leisdamos auginti e, GMO. Noriu paklausti, ar jau yra konkrečių pavyzdžių, kaip yra elgiamasi tokiais atvejais. Kalbant apie tą pirmąjį etapą, kurį jūs minėjote – Žinau, kad tai yra tam tikra naujovė, jos negalima tapatinti su ta sistema, kuri buvo pasirinkta tvirtinant teisės aktus dėl biocidų e, naudojimo. Ir tas pirmasis e, etapas tikrai <clears throat> sukels daug aistrų, kadangi reikės darėtis valstybėms narėms su valstybėms narėmis, kurios nori visiškai uždrausti gemo auginimą, turiuomenėje Prancūziją ir e, kitos, kitoms šalims. E, aš manau, kad komisija čia turėtų labiau atlikti tarpininko vaidmenį, siekiant suderinti skirtingų valstybių narių pozicijas dėl pirmojo etapo. E, kalbant apie šios, šio pirmojo etapo suderinimą e, ir tam tikras e, būtinas apibrėžti sąlygas, man kyla klausimas, ar tas pirmasis etapas e, dera su valstybių narių norais ir galimybėmis e, uždrausti arba riboti gimo. Mes e, galėtume pasitelkti tik tai antrąjį etapą, nes man kilo klausimas, ar čia nekils grėsmė vėl papildomams ginčiams e, atsirasti ir argumentams dėl visiškai nesvarbių priežasčių. Dėl dviejų straipsnių norėčiau papildomo paaiškinimo, kodėl nebuvo išklausyta parlamento nuomonė dėl labai svarbių detalių, dėl e, galimybės e, auginti skirtingas e, kultūras vieną šalia kitos, tiek ekologiškas, ekologinės kultūras, tiek tradicinės su GMO. Labai dažnai yra patenkama į tokią situaciją, kai e, ekologinės kultūras, tradicinės kultūras auginantis ūkininkai dėl GMO auginamų šalia patiria nemažai žalos ir nieko nekalbama apie tos žalos kompensavimą. Taigi tiek trumpai norėjau paminėti įvairių mums rūpimų aspektų. Ačiū uždėmesi. Ačiū pranešėjai už žanginės išsames pastabas dėl šio pranešimo iš karto norėčiau suteikti Köstinger, šešėlinį pranešėjai iš EPP. Ačiū Italijai, kaip pirmininkaujančiai valstybei tarybai, už kompromisinio pasiūlymo pristatymą, kompromisų pasiūlymo, dėl kurio susitarė taryba. Pone Rys jau kalbėjo, kad parlamentas 2011 metais nubrėžė labai aiškę kryptį šiuo klausimu ir jeigu pažvelgtume į balsavimo rezultatus, tai matytume, kad akivaizdžiai buvo parodytas noras Europoje sukurti tokią sistemą, pagal kurią valstybės pačios galėtų apsispręsti dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir jeigu įsiklausytume į apklausų, metu išreikštą nuomonę, pavyzdžiui, šių metų pradžioje e, sėklų ir daugnamosios medžiagos reglamentą aptarinėjome ir supratome, kad sėklų auginimo ir dauginimo klausimai yra labai svarbus gyventojams ir kita vertus tarptautinės bendrovės, kurios valdo sėklų ir dauginamosios medžiagos sistemą Europoje siekia savo tikslų ir todėl mes turime aiškiai apsispręsti. Kompromisas, kuris buvo pasiektas mūsų manimų yra ne pats geriausias variantas. Parlamentas kai kuriais atvejais siekia labiau apriboti geniškai modifikuotų organizmų plėtrą, tačiau kaip ten bebūtų, reikėtų iš tikrųjų vadovautis mažų žingsnių politika ir pritarti tai dviejų pakopų siūlomai sistemai. Po šio pasiūlymo buvo išreikšta įvairiausių nuomonių, kai kas manė, kad e, prašymai išduoti leidimus, jų patvirtinimas tiesiog atvertų nežabotai duris Ir manyčiau, kad šiuo klausimu reikėtų prisiminti, kad parlamentas atkreipė dėmesį į socioekonominius klausimus, į tai, kad tos valstybės, kuriuose yra maži ūkininkai, kurie užseima ekologinę žemdirbystę, turėtų uh, turėti teisę atsisakyti genetiškai modifikuotų augalų uh, auginimo ir platinimo, todėl reikėtų galbūt dar grįžti prie konkrečių pasiūlymų, kadangi visuomenėje e, išgirstame balsų, jog šiuo pasiūlymu nebus pakankamai apsaugoti maži ir ekologiški ūkininkai. Taigi reikėtų atsižvelgti į įvairiausias nuomonės, svarbiausias dalykas būtų įsigilinti į labai sudėtingus genetiškai modifikuotų organizmų platinimo klausimus, ypač į tai, kad būtų numatyta teisė atsisakyti apskritai valstybėms narėms savo nuožiūrą. SND frakcijos vardu Barniu. Šilparniu. Euh, Ačiū, pana pirmininkė, už šį pasikeitimą nuomonėmis. Noriu pasakyti, išklausius e, tarybos atstovės informacijos, kad e, ši politinė diskusija socialistams ir demokratams yra labai svarbi, labai svarbi Europos visuomeniai. Tačiau mes taip pat turėtume aiškiai parodyti, kad e, vadovų tarybos e, priimti sprendimai Birželio mėnesį yra labai svarbus, e, jais užtikrinamas teisinis saugumas valstybėms narėms priimant atitinkamus sprendimus savo teritorijoje uždrausti arba apriboti GMO. Apie tai kalbėjo pranešėjo Frederik Rys ir ateitie galėtų iškilti papildomi aplinkosauginiai, socialiniai, ekonominiai motyvai e, siekiant ir kitose žemės ūkio produktuose vengti GMO. Pirmas pasikeitimas nuomonėmis e, šiandien vyksta su taryba, parlamentas privalo sukonkretinti savo sprendimus, kurie buvo priimti Birželio 12 dieną. Manau, kad dokumentą reikia pagerinti, jo nuostatas ir todėl reikia surenkti rimtą antrąjį svarstymą tam, kad, kaip buvo minėta anksčiau, kad dar prieš trilogą ir prieš vienbalsiai priimtą vadovų taryboje sprendimą jau buvo parlamentas pateikęs tam tikrus pasiūlymus, į kuriuos nebuvo visiškai atsižvelgta, primant sprendimą birželio 12. Klausimas, kurį mes patys turime savo užduoti, ar e, šis e, tarybos pasiūlymas iš tiesų suteikia galimybę ir e, pakankamą teisinį pagrindą toms valstybėms kurios nori uždrausti GMO tą padaryti ir e, e, kokiu papildomu teisiniu sunkumu galėtų iškilti šiame kontekste. Šio klausimo turime nepamiršti, taip pat privalome garantuoti valstybėms narėms e, laisvę leisti arba neleisti auginti GMO. Socialistai ir demokratai, todėl čia išvelgia nemažai klausimų, todėl pateiksime savo pasiūlymus uh, po pietų, nes susitiksime su pranešėjais ir šešėliais pranešėjais. Pavyzdžiui, galėtume į kompromisą įtraukti naujus motyvus, pagal e, kuriuos e, valstybės narės galėtų uždrausti savo teritoriją auginti GMO ir tie motyvai turėtų būti e, nekvestionuojami nei PPO, nei Teisingumo teismo. Manau, turėtume nustatyti tam tikrą žalos atlyginimo sistemą, jeigu būtų nustatyta, kad žala buvo patirta dėl GMO auginimo, taip pat turėtume sustiprinti rizikos vertimo taisyklės, e, kurias turėtų griežtai taikyti ir kontroliuoti laikymasi Europos maisto saugos agentūra EFSA. Kaip minėjo mūsų pranešėja Korin e, Lepaš, reikėtų e, šiame dokumente taip pat ieškoti kitų spragų ir jas užpildyti, nes po e, birželio 12 dienos priimto sprendimo e, EFSA jį atitinkamai reagavo, taigi visus šios aspektus turėtume apsvarstyti per antrąjį svarstymą ir pirmiausia turėtume užtikrinti tą teisinį saugumą daug didesnį tai turėtų būti pagrindinės temos, kurias mūsų parlamentas turėtų aptarti per antrąjį svarstymą. Dėkuoju. Periverdį. Dėkuoju. Žaliųjų atstovas. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti poniai Rys pranešėjai, kuris suformulavo klausimus labai tinkamai. Ji teiravosi dėl teisinio pagrindo. Be to, turime prisiminti, kad parlamentas jau pateikė savo pasiūlymus. Uh, ik wil, uh, ik wil uh, deze eerste gedachtenwisseling misschien in een wat ruimere context uh, situeren. Mes norėtume uh, žinoti, kodėl buvo pakeistas teisinis pagrindas. Vietai 114 pasirinktas 122 straipsnis. Mes taip pat girdėjome, ką pasakė Junkeris Liepos 15 dieną. Jis pasakė, kad GMO e, licenzijavimo procedūros turi būti peržiūrėtos dar kartą. Būtent tai pasakė Junkeris. Bet to jisai pasakė, Ir nepaslaptis, kad ministrų taryboje kol kas nesusiformavo dauguma. Reikėtų pažvelgti į šią temą plačiau. Ir reikia žinoti, kad apskritai taryboje nėra daugumos, kuri leistų genetiškai modifikuotų organizmų auginimą ir dauginimą. Yra valstybių prieš ir už. Žinoma, e, yra bandoma užtikrinti galimybę valstybėms narėms pasipriešinti e, taryboje, galbūt e, išreikšti netokią griežtą nuomonę prieš tos valstybės puikiai supranta, kad jos nacionaliniu lygmeniu gali uždrausti genetiškai modifikuotus organizmus. Tokių valstybių yra šešios. Jeigu mes apskritai norėtume e, peržiūrėti GMO politiką, tai turėtume pirmiausia atsižvelgti į e, poveikio sveikatai klausimus, biorovės išsaugojimą ir taip toliau. Visą tai turi būti, e, visą tai turi būti atsižvelgta ministrų tarybos posėdžiuose. Be to yra ir kitų priežasčių valstybės narės gali uh, atmesti šitą pasiūlymą. Dėl to, kad teisiškai šitas pasiūlymas nėra pakankamai gerai suformuluotas, kadangi valstybės narės gali apskritai kreiptis į teisingumo teismą. Be to, pranešėja teisingai pastebėjo, kad visus šitos klausimus reikėtų aptarti parlamente, bet to 2008 metų aplikosaugos ministrų e, tarybos e, sprendimai turėtų būti įgyvendinami. Jame yra kalbame tai, kad reikia atsižvelgti, priimant svarbius sprendimus į aplinkos apsaugą. Parlamentas pirmojų svarstymų patvirtino e, pranešimą ir aš manau, kad mes ir toliau turėtume kreipti dėmesį į galima poveikį aplinkai ir poveikį e, florai ir faunai. Biotechnologijų e, įmonės priimant sprendimus taip pat turėtų turėti svar, svarų vaidmenį, tiesiog vyriausybės neturėtų e, pasiduoti rinkos gigantų spaudimui. Be to, kitas dalykas tai yra galimybė nedalyvauti sistemoje, pasinaudoti opt-out galimybę e, po dviejų metų. Dviejų metų terminas mums nėra pakankamai motivuotas, bet to yra ir kitų klausimų. Pavyzdžiui, galimas genetiškai modifikuotų organizmų plitimas į kitas valstybės kai kuriuose valstybėse apskritai dar nėra priimtos konkrečios nu, teisinės nuostatos dėl skirtingų rūšių sambuvio. mes laikomės to kompromiso, kurį pasiekėme parlamente pirmojo svarstymo metu 2004 metų Liepos 15 Junkeris išsakė savo nuomonę, laukime tolesnių žinių. Tai pirmojo svarstymo nuostatos parlamente galioja mūsų manimų ir toliau. Reikia tik pasidžiaugti puikiu bendradarbiavimu su šeilins pranešėjais, su pranešėja Rys Aš puikiai suprantu, kad jinai ir toliau atvirai dalysis mintimis sumis šiais svarbiais klausimais. GUE vardu kalbės ponė Boilen. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau paprašyti kolegos Venturelį paaiškinti rizikos vertinimo procedūras, kadangi Tai yra labai svarbu, galvojant apie ilgalaikį poveikį. Taip pat norėčiau paminėti kai kurios dalykus susijusius su tarybos pozicija. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad apskritai ta pozicija buvo suformuluota, nors ir buvo pavėluota trejus metus, tačiau yra tam tikrų silpnų vietų tarybos pozicijoje pavyzdžiui, valstybių narių galimybė priimti sprendimus, apriboti arba uždrausti GMO savo teritorijoje nėra e, tas tinkamiausias sprendimas, bet to šitas pasiūlymas yra labai sušvelnintas, yra numatyta galimybė ir bendrovėms imtis teisinių žingsnių. Aš manau, kad visus dalykus reikėtų dar patikslinti. Aš negaliu pritarti logikai, kad valstybės, norėdamas uždrausti GMO, pirmiausia turėjo, o, o, turėtų kreiptis į biotehnologijų įmonės, pritarti ir jeigu ta įmonė nepritars, tai tuomet valstybės narės turėtų pateikti savo argumentus ir tai reikštų, kad yra apribojamos jos teisės, kodėl valstybės narės turi turėti įrodymo prievolę darėdamosi su biotehnologijų įmonėmis. Taip pat teisinio pagrindo pakeitimas nuo 114 į 192 straipsnį manęs neįtikina. Aš nežinau, kodėl neatsižvelgima į e, žemės ūkio argumentus ir kodėl būtent dėl jų negalima uždrausti kultivuoti GMO. Be to, Šios diskusijos metu iškilo ir kitas svarbus klausimas. Jeigu valstybės narė savo teritoriją draudžia auginti GMO, o jeigu kaiminė valstybė nesima jokių ribojančių veiksmų, tai tai draudžiančiai valstybei apskritai nėra jokių galimybių apsisaugoti nuo GMO. Taigi reikėtų pagalvoti apie tas teritorijas, kuriuose yra uždraustas auginimas ir mm, to sambuvio su kitomis teritorijose, kuriuose GMO draudimas yra netaikomas. Taigi taryba imasi pirmųjų žingsnių, tačiau aš manyčiau, kad reikėtų artimiausių metų dar išspręsti pakankamai daug klausimų. Dėkojame. Dar septyni kolegos prašo žodžių. Jeigu daugiau niekas nepagėdauja būti įtraukti į sąrašą, tai suteiksiu žodį tiems septyniems pageidaujantiems kalbėti, o po to suteiksiu žodį komisijos ir tarybos atstovams atsakyti klausimus, kurie buvo pateikti. Grazie, prezidente. Petrle. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Italijai už labai aiškiai suformuluotą nuomonę ir paaiškinimus. Dabar po kelių metų situacija pagerėjo, tačiau vis dėlto turėčiau pasakyti, kad šis klausimas yra labai svarbus, ypač aktualus jis buvo prieš rinkimus ir dabar po rinkimų jis išliko labai aktualus. Tai labai svarbus klausimas mūsų visuomeniai, kadangi jis rūpi valstybių narių piliečiams. Aš kaip bitininkas taip pat suvokiu šitų problemų esmę. Darėdamėsi dėl laisvos prekybos sutarties su JAV, turėtume suprasti, kad šitas klausimas yra tampa dar aktualesnis. Mums reikia daugiau skaidrumo, daugiau teisinio aiškumo. Kolega Kestinger ir kiti apie tai kalbėjo ir aš turiu tiesiog pasakyti, kad pritariu jų abejonėms. Turėdamas omenyje piliečių nuomonę, turėčiau pasakyti, kad GMO augintojai atrodo įgauna teisę tiesiog piknaudžiauti tam tikromis teritorijomis, kuriuose yra leidžiama auginti e, e, GMO ir tuo keldami riziką tiems ūkininkams, kurie augina e, šalia. Taigi labai reikėtų įsigilinti į mokslininkų nuomonę, tačiau kita vertus, jeigu piliečiai nepageidauja, tai neturėtų netgi ir mokslininkų argumentai priversti jų elgtis kitaip. Todėl aš pritariu Stas dėl to, kad netgi neauginant genetiškai modifikuotų organizmų, gali, jie gali plisti ir kitur e, gamtoje. Ir todėl e, jų plitimas gali tapti tiesiog nesustabdomas. Piliečiai turi turėti teisę pasakyti ne genetiškai modifikuojams organizmams ir būtent Sprendžiant šią problemą mes turime rasti tinkamą atsakymą, siekdami e, persvarstyti šitą sistemą. Taigi reikalingi sprendimai nacionalinių ir Europos lygmenių. Italija pateikė klausimų dėl to, kaip būtų galima teisiškai E, kontroliuoti šią siūlomą sistemą. Kolegice i kolege, jedna stvar je... Ačiū pirmininkė, kolegos. Vienas dalykus yra aiškus ir nuo jo reikėtų ir pradėti. Tai yra faktas, kad dauguma Europos piliečių nenori genetiškai modifikuotų organizmų savo šalyse. Tai negalima nekreipti dėmesio ir jeigu taip darysime, bandysime mažinti valstybių narių suverenius sprendimus, apriboti juos, mes sumažinsime piliečių pasitikėjimą Europos institucijomis. Tiesą sakant, dalis valstybių narių leidžia auginti GMO savo teritorijoje, kita dalis neleidžia to daryti. Kai kurios labai aiškiai pasisako prieš GMO. Ir šis klausimas rodo sistemos silpnasias vietas. Naujasis direktyvos pasiūlymas siekia užkirsti kelią problemams ateityje. Noriu pasakyti, kad valstybės narės turėtų turėti daugiau galimybių apsispręsti, ar jas nori leisti GMO savo teritorijoje ar ne tai yra ir piliečių, kuriuos aš atstovauju reikalavimas. Todėl aš e, abejoju šio pasiūlymo. Aš manau, kad teisinį pagrindą reikia sustiprinti, ribojančias priemonės nacionalių lyginių e, reikia taip pat stiprinti ir sudėti joms daugiau svorio. Aš bijau, kad jeigu direktyva būtų pasiūlyta tokia forma, kokia yra, e, tuomet gamintojai galėtų primesti savo siekius valstybėmis. Atsirastų keista situacija ir pagaliau turiu pasakyti, kad šis naujasis pasiūlymas eina teisinga linkme, tačiau tam, kad jis pasiektų reikiamų tikslų, kai kurias šio pasiūlymo dalis reikia smarkiai pataisyti. Ačiū. Toliau, ponė Somer. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų šita tema nėra didžiulis malonumas, jau 15 metų diskutuojame šiuo klausimu, o rezultatas yra tas pats. Tiesiog laukdama sprendimo aš nesu apsisprendusi, nežinau, kaip balsuosiu. Yra daug argumentų verčiančių pritarti bendrai poziciją. Aš esu ir žemės ūkio specialistė, ir esu gamtos mokslų e, specialistė ir turiu įvairiausių abejonių valstybės narės iš tikrųjų turi turėti teisę išreikšti savo nuomonę. Per pasosius metu jos tiesiog nedrįzdavo viešai išsakyti savo nuomonės dėl GMO. Jos tiesiog nepasakydavo, kokios nuomonės laikosi dėl licenzijavimo. Dabar ta naujaja direktyva yra siekiama uh, E, priversti valstybės narės galų gale apsispręsti, pasakyti taip arba ne. Visuomet buvo rodoma pirštais į Europos Sąjungą, siekiant apsiginti nuo piliečių priekaištų. Todėl dabar naujo direktyvoje tiesiog reikėtų galutinai apsispręsti. Kitas dalykas, ar šita licenzijavimo praktika pagal 2018 direktyvą turėtų ką nors pakeisti. Ar valstybės iš tikrųjų bus pasirengusios apsispręsti dėl e, licencijos išdavimo ar e, e, atmetimo. Iš tikrųjų, valstybėms narėms reikės padirbėti Tuo labiau, kad jų gyventojai pakankamai dideliu procentu pasisako prieš, kadangi niekas nežino, kas yra tie genetiškai modifikuoti organizmai. Kas yra genetiškai modifikuoti organizmai, taikomos technikos. Tiesiog valstybėse narėse kartais tai tas politinis klausimas keliamas kaip vos ne religinis klausimas. Iš tikrųjų, ta direktyva yra labai svarbi, bet aš nesu apsisprendusi, kadangi ta e, dauginimo direktyva labai aiškiai nustato, kaip GMO reikėtų įvertinti prieš išduodant licenciją. Tačiau visi šitie klausimai dar nėra galutinai atsakyti ir e, aptariant šitą teisėkuros akto pasiūlymą, ar užtikrinta pakankama sauga, ar nebus padaryta niekam žala, nei gyventojams, nei gyvūnams, nei gamtai. Taigi aš žvelgdama į tarybos pozicijoje, poziciją vis dėlto abejoju dėl tų kriterijų, kuriais vadovaujantis valstybės narės galėtų atmesti e, registravimo prašymą. Tiesiog tie argumentai, motyvai yra juokingi, kadangi reikėtų kadangi galima pateikti bet kokiausius argumentus ir tiesiog e, jais pasinaudojant atsisakyti leisti, išduoti leidimą auginti GMO. Nors pagal ankstesnę direktyvą reikėtų e, pirmiausia turėti omenyje, kad čia yra kalbama apie jau E, licenzijuotus genetiškai modifikuotus organizmus. Taigi nereikėtų toleruoti savivalės. Jeigu tokią savivalę apskritai toleruosime, tai apskritai turėtume pasakyti, kad nieko negalima daryti, nes tas sąrašas, priežasčių sąrašas būtų tiesiog pseudo sąrašas. Be to valstybės narės susitarė, kad nuostatos nebus e, suformuluotos e, reglamento pavydalu, bet direktyvos forma. Žinoma, kyla tam tikrų abejojų dėl to, ką valstybės narės dar papildomai pasiūlys įtraukti į šitą direktyvą. Galbūt ji apskritai valstybėse narėse bus išplėsta, papildyta ir uh, tiesiog konkrečia valstybėse galbūt bus nuspręsta kliudyti Europos priekybai genetiškai modifikuotais organizmais. Taigi galima sulaukti ir prieštaraujančių ankstesniai direktyvai nuostatų. Būtų labai gaila, kad mes suvaržytume europiečių laisvę, ypač verslo laisvę ir sieki auginti genetiškai modifikuotus augalus. Jeigu valstybės narės tiesiog apsispręs neleisti jų teritorijoje auginti genetiškai modifikuotų organizmų. Aš nežinau, kaip balsuosiu, ko gero nebalsuosiu prieš, bet nežinau, ar balsuosiu už. Tačiau diskusija dėl balsavimo, ko gero, vyks vėliau. Dėkoju kolegai Somer, o po dabar kalbės Javoro. Köszönöm a szót, elnök úr. Az új szabályozás... Ačiū pirmininkė. Atrodo, kad naujasis teisės aktas stiprina nacionalinį suverenumą ir leidžia valstybėms narėms padėti ūkininkams kultivuoti GMO. Anksčiau valstybės narės, kurios norėjo draugti, drausti tokių kultūrų auginimą, turėjo problemų. Tačiau yra problema ir su šiuo pasiūlymu. Gali pasirodyti, kad vyriausybės, valstybės narės, kurios pasisako prieš GMO auginimą. Dabar galės tai daryti paprasčiau, tai yra drausti tokias kultūras. Tačiau klausimas yra, ar jos gali apsaugoti savo gyventojus nuo GMO keliamų pavojų. Problema yra ta, kad gali Europoje egzistuoti pavojus, nes mes galėsime užtikrinti tokio saugumo lygio, kokio norime, nes augalinės kultūros nepaiso ribų tarp valstybių narių, jos gali, taip sakant, kirsti tas sienas Tai yra labai svarbus pavojus įvairioms teritorijoms, pasienio teritorijoms, o kontrolė būtų gana brangi. Kitas dalykas, jeigu auginame plačių mastų GMO Europoje, jeigu auginsime tokias kultūras, tokių kultūrų bus daug ir kliučių GMO kultūroms naudoti įvairiose maisto produktuose nebus. O vartotojai, kurie turėtų būti apsaugomi rengiant tokius aktus, teisės aktus, negalės gauti tokios apsaugos, nes teisės aktas nėra pakankamai griežtas ir vartotojai nežinos iš esmės, ką jie perka parduotuvėje. Todėl tokie pavojai išliks, nes vartotojai naudos maisto produktus su GMO. Tačiau man atrodo, kad vienintelis sprendimas nėra E, numatyti valstybės narėms teisę renkti teisės aktus. Mes turime tiesiog sustiprinti leidimų teikimo procedūras ES lygmenių, nes šiuo metu aplinkos e, pavojai, aplinkosauginiai pavojai, e, nesižvelgiame į aplinkosauginius ir pavojus ir pavojus žmonių sveikatai pakankamai Todėl galimybė numatyti draudimus pasieks tinkamų rezultatų, galėsime panaikinti vartotojams kylančius pavojus ir tuo pačiu sustiprinsime ES teisėkuros procedūras, padarysime jas griežtesnės, griežtesnėmis ir bus atsižvelgta ir į rizikos vertinimus, nes kitaip, pavyzdžiui, Vengrija, kurią atstovauja Europos parlamente e, ir kuri yra šalis, kuri kovojo prieš GMO, prieš jų auginimą, e, tai yra priešingų atveju nors Vengrija prieš tai kovoja, jos piliečiai patirs gėmo keliamą pavojų. Gėmo taip pat atsiras, ko gero, ir Vengrijos teritorijoje, todėl nepakanka leisti valstybėms narėms drausti tokių kultūrų auginimą, bet reikia griežtesnio taip pat ir pavojaus vertinimų nuostatų. E, kiek tai susijęs su aplinkos ir visuomenės sveikatos klausimais. Ačiū, ponė Neveri. Toliau, ponė, ponė e, Petier. Ačiū, pirmininkė. Man labiausiai e, patiktų, jeigu komisija ir taryba pasiektų sutarimą ir tiesiog pasiūlytų uždrausti GMO. Tai būtų logiška, nes E, mokslo duomenys rodi, kad e, GMO turi neigiamą poveikį bio įvairoviai ir jeigu kai kurios rūšis nyksta, tai tai kelia pavojų visai ekosistemai ir maisto gamybai. Jeigu mes naudosime GMO, e, tai mes žaisime Dievą. Didelės bendrovės patentuoja ir genus ir atrodo, kad jos turi patentą tiesiog gyvybei, todėl Tokios bendrovės dėgia GMO ir todėl aš džiaugiuosi, kad Kroatijoje GMO nėra, nes nei ūkininkai, nei visuomenė jų nenori. Niekas negali kvestionuoti tokio sprendimo, nes jeigu prisiminsime laisvų prekių judėjimo klausimą, tai yra vienas sprendimas, tačiau GMO nenaudojimas yra biologinio suverenumo klausimas. Kaip mes galime apsisaugoti, jeigu mūsų kaimynai pradės auginti GMO? Šis pasiūlymas tokių dalykų nereguliuoja. Kas gali kontroliuoti e, vabzdžius ar kitas gamtos jėgas? Pavyzdžiui, kad šiadadulkės nebus uh, nepasklis mūsų teritorija iš kitų teritorijų ir mūsų augalai bus užkrėsti. O tokios žalos pinigais neatlyginsi. Europa skirtingai nuo kitų žemynų gali išsaugoti savo uh, subalansuotą aplinką. Mūsų reikalas spręsti ir aš kaip Kroatijos atstovė norėčiau pasakyti, kad jeigu šis pasiūlymas nebus pakeistas, aš, aš paraginsiu mūsų kaimynas Sloveniją, Austriją ir Vengriją pritarti mano iniciatyvai, kurią esu pradėjusi. Tai yra numatyti laisvas nuo gemo zonas ir uždrausti gemo sėklas mūsų teritorijos ir taip apsaugoti mūsų biologinį vairovę, turizmą, aplinką. Ačiū. Paskutiniai du prašymai pasisakyti. Michel Rivazi. Italienne. Euh, se dit que c'est une... Pirmininkė, aš e, džiaugiuosi, kad e, pirmininkaujant Italiją šiam klausimui skiria daug dėmesio. Tačiau buvo minėta, kad e, daugumą valstybių narių pasisako prieš UGM naudojimą, nepaisant to e, bandoma peiti e, siekius Europą apsaugoti nuo GMO. Pažiūrėkime, kokia padėtis yra Argentinoje, kuri yra katastrofiška naudojant GMO ir jungtinėse valstijose, kur e, GMO yra naudojama negryžtamai ir kur žmonėms prieš tai kovoti yra praktiškai neįmanoma komisijos pirmininkas Junkeris paskelbė pareiškimą apie tai, kad e, GMO e, leidimų auginti GMO išdėjimo procedūra yra nedemokratinė. Dabar matome, kad valstybės narės taip pat pasisako prieš GMO, tačiau komisijos pozicija yra priešinga. E, Antras dalykas, kalbama apie rizikos įvertinimą aplinkosauginį, sanitarinį, sveikatos. Buvo e, aiškiai kalbama apie tam tikrą interesų konfliktą e, atsakingo komisijos nario komandoje. Mm. Neseniai buvo paskelbta atitinkama informacija apie tai, kad genetiškai modifikuoti kukurūzai kelia grėsmę sveikatai. Buvo atitink, atlikti atitinkami bandymai su pelėmis laboratorijose ir po šių bandymų tikrai nebuvo patvirtinta, kad grėsmės nekyla. Dar vienas dalykas, aš norėčiau, kad būtų atliktas socialinis ir ekonominis GMO naudojimo uh, poveikio vertinimas, nes e, puikiai matome, kad e, tiek ekonominių požiūrių, tiek visais kitais požiūriais e, kiltų grėsmė ūkininkams leidus naudoti GMO, kiltų grėsmė tiems ūkininkams, kurie GMO neaugintų. Taigi tą poveikio socialinį ekonominį vertinimą atlikti yra būtina. Dar komentuojant tarybos posėdį reikėtų pabrėžti tai, kad e, dabartinis pasiūlymas geresnis palyginti su ankstesniu, tačiau e, net ir dabar nėra pakankamai teisinių garantijų tuo atveju, jeigu valstybės e, atsisakytų leisti auginti GMO. Visa tai yra dėl dabar vykstančių e, laisvos prekybos darybos su jungtinėmis valstijomis ir e, bandoma vienais ar kitais būdais aplinkiniais keliais padaryti nuolaidų jungtinėms valstijoms ir paliekama galimybė GMO kultivuojančioms e, bendrovėms e, apeiti tam tikrus valstybių narių draudimus arba juos apskūsti. Taigi, reaguodama į kai kurių kolegų mintis. Dar turiu taip pat pabrėžti, kad mes vartotojai tikrai neturėsime jokių garantijų, kad savo vartojamais maisto produktuose neturėsime GMO. Taigi galvokime ne tik apie socialinius ekonominius e, interesus, tačiau galvokime taip pat apie savo rinkėjus ir jeigu mes e, neužtikrinsime, kad būtų laikomas apdarumo principo, tai tikrai prarasime daug daugiau, negu gausime. Pietur Lyžiai žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau kolegų paraginti kolegas. Uh, diskutuoti nuosaikiai ir lankščiai darėti su taryba. Renatė Zomer minėjo dabartinę teisinę situaciją. Ir Renatės Zomer pristatyta pozicija tikrai e, turi didelę paramą visoje Europos liaudės partijos frakcijoje. Dar mes šio klausimo išsamei nesvarstėme. Tačiau visiems aišku, kad jeigu pradėsime antrąjį svarstymą, tai tiek parlamente, tiek atskiriuose frakcijose bus tokių jėgų, kurios teiks, kad ūkininkai ir įmonės, kurios nori auginti GMO, pateko į keblę padėtį dėl parlamento priimto nutarimo per pirmąjį svarstymą. Taigi reikia žiūrėti labai apdairiai, ką mes čia įsiveliame. Jeigu žalių atstovas čia bando tvirtinti, kad nėra ženklinami produktai maisto, kuriuose naudojamas GMO, tai yra neteisybė, yra atitinkama ženklinimo direktyva ir e, visi atitinkami sprendimai buvo priimti, ekologiniai produktai yra ženklinami kiti. Taip pat, aišku, tas kompromisas dėl 0,9 procentų e, dalies, kur yra naudojama geniškai modifikuotų organizmų maisto produktuose, būtina e, visą atinkamą informaciją pateikti. Taigi negalime čia tvirtinti, kad e, informacija nebus pateikta, kompromisas buvo pasiektas. Tačiau teisinė padėtis yra tokia, kad jeigu nesusitarsime su taryba, kiekviena įmonė e, turės teisę gauti leidimą kultivuoti GMO, jeigu pateiks atitinkamus e, moksliškai pagristus argumentus. Ir e, patektume į tokią situaciją, kad įmonė galėtų, bendrovės galėtų kreiptis į teismą ir gauti teismo leidimą visoje ES teritorijoje auginti genetiškai e, modifikuotus javus, tarkim. Taigi situacija yra pakankamai sudėtinga, tačiau turime konstatuoti, kad dauguma valstybių narių GMO nenori, todėl ir aš pritariu komisijos pasiūlymui, kad dėl atitinkamų priežasčių, kurios nėra susijusios su EFSA veikla, tačiau su kitomis aplinkybėmis reikia numatyti galimybę valstybėms narėms uždrausti arba riboti GMO. Ar mes čia E, visiškai e, ginčiamės dėl smulkmenų, tarp to, ką nutarė taryba ir parlamentas. Tarybai prireikė ketverių metų. Hmm tam, kad būtų galima su kai kuriomis didelėmis šalimis susitarti dėl šio kompromiso. Ir jeigu mes čia norime diskutuoti iš esmės ir kalbėti apie tai, kad norime viso Europoje uždrausti GMO, tai tikrai neturėsime jokių garantijų, kad šis klausimas bus išspręstas. Taigi užbėgdamas už akių būsimoms daryboms noriu visiems kolegoms tai pasakyti, tikiuosi ir esu tikras, kad Frederik Rys elgsis pragmatiškai prašau ir visų šešėlių pranešėjų dėrėtis lankščiai ir pragmatiškai tam, kad klausimas būtų išspręstas. Problema iš tiesų nėra tokia didelė, kaip bandoma ją pristatyti. Nesutarimai tarp tarybos ir parlamento iš tiesų nėra tokie dramatiški. Jeigu abi pusės truputėlį pasistengtų, tai sprendimas būtų rastas greitai. Ačiū. Ačiū kolegai Lyzai, dabar Pierre Ajūzo. Pilar Ajūzo. Ačiū pirmininkė, aš nenorėjau kalbėti, nes Pritariu tam, ką minėjo kolegos Zomer ir Lyze, tačiau manau, kad diskusija vyksta labai energingai ir jie siekiama apriepti šiek tiek daugiau nei vien tik tai mokslinius argumentus buvo minėti visiškai neteisingi dalykai, nes mokslinių studijų tyrimų buvo atlikta labai daug ir e, tikrai nei, viena, nei vieno tyrimo eigoje nepaaiškėjo, kad GMO kenkia sveikatai, o visa tai, kas tvirtima priešingai, yra netiesa. EFSA atliko atitink, užsakė atitinkamus nepriklausomus mokslinius tyrimus, juos užsakė E, ir tyrimus atliko tikrai autoritetingi mokslininkai. Dėl ženklinimo jau buvo minėta, GMO naudojami maisto produktuose, tai yra maisto produktai, kuriuose yra naudojami GMO, yra atitinkamai ženklinami. E, čia kalba eina apie e, GMO auginimą, tačiau mes importuojame labai daug genetiškai modifikuotos sojos, iš kurios yra gaminami pašarai galvijams, be šių pašarų, be šios sojos genetiškai modifikuotos mes paprasčiausiai negalėtume e, tų galvijų išlaikyti. Ir turime aiškiai pripažinti, kad e, galvijų pašarų gamybos rytise mes esame iškai priklausomi nuo genetiškai modifikuotos sojos. Pirmininkas, ačiū visiems kalbėjusiems kolegoms. Diskusijos užtruko šiek tiek ilgiau, tačiau Buvo labai svarbu išklausyti jūsų visų nuomonės. Pirmiausia, norėjau suteikti žodį komisijos atstovams. Komisija jau buvo linksniuota ne kartą, buvo užduota tiesioginių klausimų komisijai, taigi dabar suteiksime jai galimybę atsakyti šios klausimus. Ponui Pudlė, žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Diskusija iš tiesų vyksta labai energingai šiais klausimais, kaip visuomet. Kai kalbame apie gėmo, norėčiau jums trumpai pasakyti, kad komisija iš tiesų labai džiaugiasi e, birželio mėnesį pirmininkavinčios Graikijos pasiektų perslaužimų, nes 2010 e, metais paskutinis sprendimas šio klausimu buvo priimtas, taigi mm, viskas buvo patekę į aklavietę. Iš tiesų mums reikėjo susitarti dėl kelių kompromisų tam, kad e, taryboje dokumento tekstui būtų galima užsitikrinti paramą. Aš noriu pabrėžti, kad šis pasiūlymas mums reiškia teisinį saugumą, mokslinį saugumą ir vartotojų apsaugos lygio saugumą, kuris būtų didesnis nei šiuo metu. Šiuo metu, kaip puikiai žinote, buvo valstybės narėse patvirtinti, nustatyti tam tikri saugikliai, kurie neturi pakankamai tvirto teisinio pagrindo ir kai kuriuose e, valstybėse narėse aukščiausi teismai tuos saugiklius atmetė. Komisijos pirmininkas Barosas mm, pageidavo per antrąją savo kadenciją nustatyti tokią sistemą, pagal kurią valstybės narės galėtų priimti atinkamus sprendimus ir ne komisija priimtų sprendimą dėl GMO naudojimo visoje ES teritorijoje. Tokiu būdu valstybės narės turėtų, tos, kurios nenori auginti GMO, turėtų teisinį saugumą ir užtikrintumą. Ir tokių e, šalių yra labai daug, nes tik penkiose yra leidžiama auginti e, GMO, didžioji dauguma to nenori, taigi būtų Anksčiau tas teisinis saugumas nebuvo pakankamai stabilus, pagal e, naująjį pasiūlymą teisinis e, stabilumas ir saugumas šioje srityje sustiprėtų. Dėl mokslinio saugumo buvo EFSA kritikuojama Ir e, EFSA yra kritikuojama tikrai labai dažnai arba visuomet, tačiau EFSA per pastarosius metus tikrai daug pastangų padėjo, kad išspręstų interesų konflikto problemą. GMO mokslinis vertinimas Europoje yra pas griežčiausias pasaulyje, JAF, Argentinoje, Brazilijoje. E, e, leidimo išdavimo procedūra e, trunka maždaug e, tarp šešių mėnesių ir vienerių metų, Europoje penkerius metus viskas užtrunka, moksliniai e, tyrimai iš tiesų vykdomi vadovaujantis labai griežtais kriterijais. Mes atlikome, perėmė nuo sumažinto toksiškumo bandymų iki toksiškumo bandymų, kurie yra atliekami 90 dienų ir dabar eksperimentiniu būdu bandomi e, du metus trunkantis toks, toksiškumo testai. E, taigi galima tas sąlygas griežtinti be pabaigos. Kalbant apie vartotojų apsaugą, EFSA mums tvirtina, kad naudojant dabartinius metodus vartotojams grėsmės nekyla. E, jeigu e, kiltų tokia rizika, tai komisija neleistų naudoti šių GMO. Tačiau e, buvo pasirinkta komisijoje ženklinimo sistema, pagal kurią <clears throat> <clears throat> yra visiškai aišku, kad e, rinkoje šiuo metu Europoje nėra GMO, kurios vartotų žmonės. E, GMO yra masiškai naudojama gyvūnų pašarų gamybai, tačiau e, žmonių maisto produktuose GMO nenaudojama, taigi grėsmės čia nėra, bet to vartotojai turi galimybę pasirenkti, pasirinkti, pasirinkti E, kokius maisto produktus naudoti, jeigu juose, e, kadangi jeigu juose yra naudojamos dalis genetiškai modifikuotų organizmų, tai yra atitinkamai e, informacija pateikiama ant pakuotės. Taip pat norėjau pakalbėti apie tuos etapus. E, pirmojo etapo, apie kurį buvo kalbama, nebuvo komisijos pasiūlymai ir per pirmąjį svarstymą parlamentas apie tai taip pat nekalbėjo. Pirmasis etapas e, buvo numatytas siekiant pajudėti iš aklavietės ir susitarti taryboje. Taip pat lygiai grečiai buvo numatyti dar du etapai ir dar du papildomi etapai kaip atsarginis planas, taigi buvo susitarta, kad jeigu pirmasis etapas per jį nepavyks nieko susitarti, pasiekti rezultatų, bus perinama prie antrojo etapo. Pirmasis e, etapas yra numatytas siekiant įsiaiškinti e, padėti tarp e, dviejų suinteresuotų subjektų. O, o taryba šiuo atveju pasitelkė komisiją kaip tarpininkė tarp valstybės narės, kuri neleidžia auginti GMO ir tarp e, kompanijos, kuri norėtų tą daryti. Tačiau komisija šiuo metu to tarpininko vaidmens nenori prisijimti. Komisija nori e, e, tik tai prisijimti informacijos perdavėjos funkciją arba informacijos laidinko funkciją tarp valstybės narės, kuri nori tiesiogiai dėrėtis su tam tikra kompanija ir tarp tos kompanijos. <clears throat> Žinant, kokios galioja taisyklės GMO naudojimui ES teritorijoje, labai tikėtina, kad įmonės e, siekiančios kultivuoti GMO pritars tam pirmajam etapui, jeigu nebus susitarta, tuomet bus perėta prie antrojo etapo kaip atsarginio varianto. Užduotas klausimas e, dėl skirtingų aplinkosauginių tikslų. Mums akivaizdu, kad jeigu atsiras naujos moksliškai pagristos informacijos dėl grėsmės žmonių, gyvūnų, sveikatai, grėsmės vabžiams, apdulkintojams e, ir aplinkai, tai reikėtų vėl grįžti prie <clears throat> EFSA, nes mes nemanoma, kad valstybė narė turėtų priimti, kad valstybė narė turėtų priimti atitinkamus mm, sprendimus draudžiant, draudžiančius auginti GMO, hmm. nesulaukus atitinkamo EFSA įvertinimo. Kiti papildomi argumentai e, yra ekosistemų išsaugojimas, buveinių išsaugojimas, tam tikro landšafto išsaugojimas ir natūralių maisto e, auginimo būdų išsaugojimas šios atvejus reikėtų vertinti atskirai. Mūsų vertinimu, gavus atitinkamą mokslinę informaciją, reikėtų kreiptis e, arba būtina kreiptis į EFSA E, tam, kad ji pateiktų savo atitinkamą įvertinimą. Tiek, pana pirmininkė, būtų šio pasiūlymo vertinimo ir e, e, tikiuosi, kad per antrąjį svarstymą pasiūlymas bus patvirtintas tiek jūsų komitete, tiek visame parlamente, tam, kad e, būtų parengtas e, dokumento tekstas, kuris e, pakankamai greitai galėtų, būtų, galėtų būti galtinai patvirtintas. Trumpai apie pasiūlymus dėl būsimo komisijos pirmininko Junkerio pozicijos. Tai yra nauja pozicija kurią žinoma reikės apsvarstyti, įvertinti, patikslinti, kadangi išaiškėjo, buvo pateikti nauji argumentai, siekiant atsižvelgti į tai, kad dalis ES piliečių nepritarė gėmo. Svarbu nepamiršti, kad mūsų žemės ūkis šiuo metu yra smarkiai priklausomas nuo gėmo importo ir jeigu žemės ūkija būtų draudžiama naudoti GMO keulių, e, karvių, žindenių, kitų galvijų pašarams, tai e, turėtų e, labai rimtą ekonominį poveikį. Ir parlamentas šios aspektus turi sižvelgti, tvirtinama savo poziciją. Tačiau mes e, kartu su busimaisiais komisijos nariais, komisijos pirmininku Junkeriu parengsime tinkamus pasiūlymus dėl naujų politinių nuostatų susijusių su GMO naudojimu. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū pirmininkai. Dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį poniai Venturelį, kuri kalbės tarybos vardu. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visiems padėkoti už labai įdomią diskusiją. Pasižymėjau pastabų devyniuose puslapiuose. Pasižymėjau klausimus, jūsų samprotavimus, pasiūlymus. Ir norėčiau pasakyti, kai prasidės oficialios dėrybos, tada galėsime grįžti prie šių klausimų, ieškoti atsakymų. Dabar norėčiau atsakyti tik į kai kuriuos klausimus, kai kurie iš jų kartojosi ir dėl tos priežasties verta atkreipti dėmesį juos. Komiteto nariai tiesiog piktinosi, kad yra siūloma numatyti pirmąjį etapą opt-out sistemoje. Šitas pirmas etapas nereiškia, kad bus dėrima, derimasi su įmonėmis. Mes puikiai suprantame ir žinome, kad kai kurie koncernai atsijima savo paraiškas dėl leidimų. Šioje srityje, šiame etape reikia užtikrinti kuo didesnį teisinį aiškumą. Valstybės narės galėtų tiesiog kreiptis į koncerną, klaustis ir nebūtinai tai reikštų, kad reikia išgauti koncerno pritarimą. Tačiau jeigu koncernas nieko neatsako, tai reiškia, kad teisinis aiškumas yra užtikrinamas visiems ūkio subjektams ir įmonėms ir kitiems verslo subjektams. Valstybės narės visi jūs pripažinote, kad reikia joms suteikti lankstumą, būtent valstybės narės ir uh, gauna tokį lankstumą po 14 metų birželio mėnesio sprendimo. Taigi valstybėms yra suteikiama daugiau veiksmų laisvės. Žinoma, visuomenės įtraukimas viešieji debatai yra labai svarbus ir dar ir dėl to, kad likščiau veikianti sistema nebuvo be trūkumų. Todėl mes siūlome pakeisti tą bendrijos sistemą. Ir žinoma, daug kas priklausys nuo pirmininko Junkerio, nuo to, kokius pasiūlymus pateiks komisija oficialiai. Reikia jų palūkėti tiesiog. O dabar valstybės narės atrodo susiduria su konkrečiamis problemomis ir dėl tos priežasties taryba mano, kad reikia imtis labai greitų žingsnių. Ypač tais atvejais, kai valstybės narės nori apriboti ar uždrausti genetiškai modifikuotų organizmų auginimą. Kai kurie tos valstybės tiesiog kritikavo pasiūlytą kompromisą, išsakė savo nuomonę, 26 vis dėlto pritarė. O nors 22 iš esmės pasisako prieš GMO. O tai yra labai akivaizdus ženklas, kad šiuo pasiūlymu buvo suformuluotos labai griežtos konkrečios teisinės garantijos. Diskusiją mes stebėjome labai akilai ir iš tikrųjų mes dar grįžime prie teisinio pagrindo, grįžime prie e, genetiškai modifikuotų ir nemodifikuotų e, augalų tam tikrose teritorijose sambuvio. Dėl motyvų, kuriais vadovaujantis gali būti atsisakyta įregistruoti tam tikrus genetiškai modifikuotus organizmus. Kai kurie kolegos kritikavo tą sąrašą, tačiau aš kol kas nenorėčiau leistis į diskusijas, tik tiesiog norėčiau pasakyti, kad sąrašas nėra baigtinis. Ir juo yra siekiama mm, užtikrinti kuo daugiau lankstumo valstybėms narėms. Šio teisės akto pagrindinis tikslas yra suteikti daugiau lankstumo valstybėms narėms, kurios galėtų lankščiai reaguoti į iškilusias problemas. Aš tikiuosi, kad mes ateityje puikiai bendradarbiausime su pranešėjais, su šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi, kad iki metų pabaigos mums pavyks susitarti. Pirmininkas dėkoja ponė Venturelį. Nežinau, ar pranešėja Rys dar norėtų ką nors pridurti. Šiaip jau turėtume paspartinti tempą, kadangi laiko liko nedaug. Norėčiau padėkoti tarybos atstoviai ir dar kartą priminti, kad rugsėjo mėnesį taryba pateiks savo pasiūlymą parlamentui. Spalio 9 yra data, kai galite pateikinėti savo pasiūlymus komitete, o po to jau bus laikomas įprastinių terminų ir Envi komitete vyks balsavimas, o po to plenarnėje sesijoje tikimasi vyks sausio mėnesį. Jau mes vėluojame pagal mūsų grafiką. Gebrandi prašėme klausimą dėl europinio semestro perkelti į popietinę posėdžio dalį, dalyvaujant komisarams, kadangi komisijos atstovai atvyko iš Luksemburgo būtent informuoti apie dabartinę Europos Sąjungos strategiją reglamentuojant alkoholio gamybą ir vartojimą. Todėl norėčiau vis dėlto paprašyti jūsų dėmesio ir išklausyti kolegės Vilmort. Ji ėmėsi iniciatyvos, o po to suteiksime žodį ir komisijos atstovams. Ačiū. Norėčiau paprašyti, kad jūs netriukšmautumėte. Klausimas yra sudėtingas, svarbus, o laiko turime daug. Pirmininkas taip pat prašo leisti susikaupti pranešėjai. Kas pageidauja išeiti iš salės, tai turi daryti tą greitai ir tyliai. Aš jau sakiau, kad klausimas yra labai svarbus, kadangi puikiai suprantame, koks yra alkoholio poveikis sveikatai. Mes prieėmė alkoholio strategiją daug ko pasiekėme. Aš dar kartą prašau, kad šiuo aptančiai svarbu klausimą būtų laikomasi tylos. Like Kolegos, aptarkite savo reikalus už salės ribų. Dėkoju yra pateiktas pasiūlymas dėl naujosios alkoholio strategijos. Mes nežinome, ar ta strategija bus atnaujinta, tačiau parlamentas ir valstybės narės daro didelį e, spaudimą, kad strategija būtų e, atnaujinta nuo 16 metų, o dabar galiojanti, o ankstesnioji pabaigė galioti 12 metais. Aš manau, kad parlamentas skubiai renks rezoliuciją ir mes darysime tolesnį spaudimą komisijai ir tarybai, kad būtų imtas iš šio klausimo. Kitas dalykas. Dėl alkoholio gaminių ženklinimo. Vėl nematome pažangos, visi kiti produktai apima, jų ženklinimas apima informaciją informaciją, tačiau apie alkoholio ženklinimą nesakome nieko, nes tuo labiau, kad alkoholio stiklas arba vyno taurė gali turėti savyje įvairiausių papildomų medžiagų, kurios yra kenksmingos sveikatai. Ar kas nors norėtų kalbėti? Jeigu ne, tuomet suteikiu žodį komisijai. Uh, thank you, Chair. I would just like to make a few points. Ačiū, pir... Ačiū pirmininkė, keletas dalykų. Ankstesnė alkoholio strategija pasiekė tam tikros sėkmės, turėtume to pasinaudoti, todėl svarbu neprarasti pažangos, kuri pasiekta uh, vykdant tą strategiją. Taip pat svarbu pripažinti, kad e, e, vienas matas visiems netinka Europoje, reikia pripažinti kultūrinius skirtumus, nacionalinius skirtumus, užtikrinti, kad jie yra pripažįstami. Taip pat norėčiau pritarti dėl alkoholio ženklinimo. Reikia daugiau informacijos vartotojams, kad jie suprastų, ką jie vartoja, kiek, kai kalbam apie kalorijas ir kitus ingredientus iššūkis rengiant strategiją yra tas, kad reikia užtikrinti, kad jie atitiktų ir valstybių narių iniciatyvas, geriausią patirtį ir duotų rezultatų, kurie būtų verti turėti. Dėlsimas eiti į priekį nieko gero neduoda institucijoms. Man atrodo, kad parlamentas čia e, siekia pažangos greitai, kad šis klausimas pasistumėtų į priekį. Ačiū. Toliau kolegė Šuica. Ačiū pirminkė. Na, alkoholnas. Aš jau praėjusį kartą kalbėjusi, kai buvo priminėjama ankstesnė alkoholio strategija. Labai gaila, kad kol kas nepradėtas darbas, rengiant naują strategiją. 12 metų strategija nebegalioja, o dabar o mes dar nesimame darbo rengdami naują. Iš tikrųjų, kultūros skirtumų yra, į juos reikia atsižvelgti ir būtent dėl tos priežasties reikia imtis darbo toj pat. Kalorijų nuorodos, taip pat sudėties nuorodos yra privalomos vyno taurėje gali būti tiek pat kalorijų kaip ir e, šokolado plytelėje, tačiau kita vertus e, kultūros skirtumų valstybėse narėse yra pakankamai daug, kai kuriuose valstybėse vynas arba alkoholis priklauso prie e, e įprastos kultūros, tačiau reikėtų pagalvoti ir apie poveikį jaunimui, apie tiesiog girtuklę komisija. Dabar žodis komisijai, kuri galėtų mums papasakoti, kokia yra padėtis e, alkoholio strategijos prasme. Pone Rajanai, prašom. Ačiū pirminkė. Ačiū, kad e, leidžiate man pasisakyti ir neleisti jums dar išeiti pietauti. Norėčiau sureaguoti į tai, kad Išklausus e, narių komentarus, jog e, jums atrodo, kad niekas neįvyko iki 12 metų, gali būti santykinai neteisingas. Mes vertinome strategiją ir tas išorės vertinimas pasibaigė pernai, 13 metais, ir buvo padaryta įdomi išvada. Tai išvada buvo ta, kad priemonės, kurios įdėktos ankstesnės strategijos dar 2006 metais, e, buvo laikomos tinkamomis siekiant tikslų, todėl e, mums situacija reiškia, kad reikia apsispręsti, kas bus toliau, kuomet svarbiausias klausimas yra, kad nepaisant ankstesnių pastangų. Daug problemų yra susijęs su sveikatos klausimais. Taigi pirmiausia, mes nusprendėme investuoti daugiau į esamas priemonės ir sutarėme, kad atsižvelgiant į šeštųjų metų tikslus, e, jie dar galioja, reikėtų dirbti su varsimės narmis ir kitomis suinteresuotomis pusėmis, užtikrinant, e, kad rezultatai būtų pasiekti. Mes dirbame su nacionaliniu institucijų komitetu tam, kad įvertintume, kokiose srityse reikia greičiau imtis veiksmų. Ir mes dirbame keletą mėnesių, rengdami veiksmų planą, dėl besaik alkoholio vartojimo ir taip toliau. Tuo pat metu mes rėmėme finansiškai bendrus veiksmus valstybės narėse, vertinant įvairios problemas, kur valstybės narės galėtų kartu dirbti ir kas galėtų būti pagrindas tolesniems veiksmams. Mes manome, kad tiek tie bendri veiksmai, tiek veiksmų planas gali būti įdomus elementai, vertinant, ar reikia naujos strategijos, ar strategija patvirtinta šeštais metais yra pakankamas pagrindas veiksmams, nes mums reikia tokio pagrindo veiksmams iš esmės. Šiandien aš negaliu pasakyti, ar pateiksime naują strategiją ar ne. Aišku, kad dirbsime su valstybėmis narėmis, galvodami koks būtų teisingiausias kelias priekį, ar tai būtų nauja strategija ar ne, ar dar vienas darbas, kuris būtų jums įdomus. Mes palengvinome e, valstybinarių darbą knapą rėmose ir čia reikės padiskutuoti su naujų komisijos nariu šioje srityje dirbsančiu, kalbant apie tai, kokia turėtų būti nauja strategija, jeigu jas reikėtų. Nes nauja strategija reiškia, kad ji turi būti nauja. O jeigu atnaujintume dabartinę strategiją, tai reikėtų tik tai nu, jos atnaujinimo. Dabar nenorėčiau ilgai kalbėti, galėčiau vėliau Jums pateikti daugiau e, informacijos apie tą veiksmų planą, kurį, kai patvirtins valstybės narės ir kai jos bus e, aptarus, aptarusios E, tai detaliau. Ačiū pirmininkė. Ačiū dabar po mane Vilmot. Ačiū. Manau, kad akivaizdu, kad parlamentas nori strategijos ateičiai. Nepakanka sakyti, kad mes pernai vertiname ankstesnę strategiją ir daugiau nieko nedarėme. Galime daug ką padaryti, kad pagerintume tą strategiją ateičiai. Galime pabrėžti pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, galima kalbėti apie kainas, apie apribojimus reklamos rytyje, apie įvairiausios dalykus. Galėtume netgi kalbėti apie daug didesnį finansavimą moksliniams tyrimams ir e, tyrimams, kurią daro apie žalą, kurią daro alkoholis. Parlamento opozicija aiškiai, mes norime kažko. Nenorime E, likti tuštumoje, mums reikia, kad jūs grįžtumėte pas mus su konkretesniais pasiūlymais, konkretesnė informacija. Nepakanka pasakyti, nesijaudinkite, mes dirbame. To nepakanka, atleiskite. Na, ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už pasisakymą ir taip pat pasakyti, kad, žinoma, parlamentas E, apibrieš savo poziciją šiuo klausimu e, vėlesniuose posėdžiuose. Na ir ačiū komisijai ir iki pasimatymo po pietų. Aš jau